Norėčiau pradėti balsavimo motyvų paaiškinimus. Pirmiausia, Grostet e, pranešimas ponas Roda. Mr. Roda. Ponas Roda. Yeah, sorry. Sorry, chair, I'm here. Atsiprašau, ponė pirmininkė. E, aš čia. Er Mes pasiekėme istorinį kompromisą. Tai e, tikrai istorinis e, susitarimas, istorinis kompromisas, pats svarbiausias mano e, karjeroje parlamente. Jis buvo patvirtintas dėrybose tarp dviejų institucijų, tarybos ir parlamento, per nelik ilgai jums nesisekė susitarti ir galiausia pasiekime kompromisą, kuris naudingas kompromisas. Išnyks tie nepateisinamai ilgi laukimo laikai bei leis valstybėms narėms užtikrinti medicininę ir ekonominę gydymo procesų kontrolę. Džiaugiuosi, kad šiandien primėme sprendimą naudingą pacientams, valstybėms narėms galime pasveikinti dėrybininkus, kurie pasiekė šį susitarimą, bei pasveikinti visus europiečius su šiais balsavimo rezultatais. Ačiū ponė Rauda, e, pirmininkė prašo rimties salėje. Jeigu norite išeiti, tai nebūtina tą daryti garsiai kalbantis. Kitas sąraše ponas Mastela. Mr. Mastella. Pone Mastella, prašom. Presidente, sino ad oggi troppe sono... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iki šiol buvo daug neiškumo dėl prieigos prie e, sveikatos paslaugų kitose valstybėse ir dėl kompensavimo. Šita direktyva galų gale leis visiems pacientams naudotis Europos e, teritorijoje e, tam tikromis sveikatos apsaugos teisėmis. Ir tuo būdu mes paskatinsime tarp valstybinių paslaugų tiekimą šiame sektoriuje. Tais atvejais, aišku, tokios paslaugos bus e, būtinos arba naudingos ir tuo būdu bus daugiau aiškumo dėl e, nuostatų, kurios e, taikomos e, skirtingose valstybėse narėse, nes dabar situacija yra nepatenkinama. Šita direktyva bus puikiai proga visiems e, pacientams naudotis tomis teisėmis ir e, tai padaryta būtinybei, esant būtinybei o ne e, ekonominiams sumetimams. Panas Prela Rodrygės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ispanijos socialistų delegacija balsavo už, kaip ir e, kiti mūsų frakcijos nariai beje. Aš e, Mm, manau, kad reikėtų taip pat e, paliesti organų persudinimo klausimą. Prieš kurį laiką buvo palaikytas veiksmų planas šituo e, klausimu ir mm, būtina užtikrinti, kad e, papildžius tekstą. būtų užtikrintas, užtikrintas e, būtinas budrumas dėl šio aspekto. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes e, taip pat turime atsižvelgti ir teisingumo teismo sprendimus šituo klausimu ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių parlamentas nagrinėjo dabar šitos e, direktyvos klausimą ir dėl ko buvo prieita prie šitos direktyvos. Tačiau direktyva, aišku, nors ir iš direktyva išsprendė daug problemų ir numato daug privalumų pacientams. Tačiau yra ir tam tikrų galimų sunkumų, nes e, laukimo eilės gali pasidaryti labai ilgos ir e, pacientų srautas tuomet gali būti nukreiptas į kaiminės valstybės, sakykime, į mano paties šalį ar iš jos į Vokietiją ir tuomet situacija gali susikomplikuoti. Ir tuomet numatytos, numatytos nuostatos gali praktiškai neveikti ir situacija gali netgi tapti katastrofiška. Dėkuoju. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ponas Mizišpis teisus, tai buvo padaryta nekreipiant dėmesio į Teisingumo teismo sprendimą, bet man patinka toks sprendimas. Aš norėčiau pagirti ponę Groset parengus tokį puikų pranešimą, nes su šia direktyva pacientai galės naudotis visame skaidrė informacija apie medicinos paslaugas užsienyje. Viskas yra aišku. Pacientai turintys retų lygų galės naudotis tarptautinę patirtimi ir diagnozėmis, ypač jeigu tai yra neįmanoma jų valstybėje narėje. Ši direktyva suteiks pacientams galimybę pasirinkti, e, atsižvelgiant į jų poreikius, o ne į jų galimybės. Ir tai bus e, pagrįžta E, realiomis galimybėmis. Galiausiai direktyva leis valstybėms narėms deramai bendradarbiauti. Aš džiaugiuosi, kad direktyva yra uždraudžiamas vadinamasis medicininis turizmas. Tai yra žingsnis nauja kryptimi, žingsnis sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir tai sukurs geresnę sveikatos apsaugą visai ES. Manau, šiandien yra gera diena visiems ES pacientams. Pone Legry. Euh, Aš e, norėjau balsuoti už pranešimą, kurį parengė mano kolegė Grostet dėl e, tarptautinės sveikatos apsaugos galimybių ir aš žinau, kad šis tekstas leis pastumėti į priekį pacientų mobilumą Europoje. Daugelį metų egzistavo juridinis neaiškumas. Europos parlamentas atliko didelį darbą ir dabar šis tekstas leis supaprastinti, išaiškinti ir kodifikuoti sąlygas, kuriomis ES piliečiai galės naudotis medicinos paslaugomis kitose valstybėse narėse, negu jie gyvena jie turės ir galimybę tas paslaugas gauti, ir gauti kompensacijas už tuos paslaugų suteikimą. Dabar mūsų pacientai galės pasinaudoti ypač tokiosmis paslaugomis, ypač tais atvejais, kai jų valstybėse narėse nėra reikalingų galimybių jiems padėti. Ši direktyva yra labai konkretus dokumentas, suteikiantis ES piliečiams naujų teisių. Ta prasme, Mm, mes turime būti ryštingi ir turime suteikti daugiau mobilumo ES piliečiams. Ponas Bileris. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Głosowałem za dyrektorą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už ponios Grostet pranešimą Galiausiai e, pasiekėme ilgų dėrybų rezultatų ir pradame juos įgyvendinti. Šis kompromisas labai geras, jis pagrystas pacientų teisėmis. Be to, jis užtikrina, kad nacionalinių e, sveikatos apsaugos sistemų interesai bus paisomi tokiose šalise kaip Lenkijoje. Mūsų žmonėms e, tai reikš, kad jie galės užsienyje gauti galimybių gydytis, lengviau gydytis. Turim labai ilgų operacijų sąrašų, pavyzdžiui, ir piliečiai negali gauti tų operacijų laiku, o laikas labai dažnai yra svarbus veiksnys. Mes turime leisti mūsų piliečiams pasirinkti, kur, e, pavyzdžiui, patirti operaciją ar laukti savo valstybėje ilgoje eilėje. E, tai yra vienas iš svarbiausių pasiekimų šiame dokumente. Tikėtina, kad tikimės, kad pacientai galės gauti e, sveikatos apsaugos kompensavimus visoje Europos Sąjungoje Piliečių gydimas yra vidaus rinkos visoms medicinėms paslaugoms dalis. Ir tikiuosi, kad tai leis pagerinti e, sveikatos apsaugos lygį bendrai. Mes e, turėtume e, paskubėti, kad baigtume balsų paaiškinimus, todėl prašyčiau kalbėti tik tiek, kiek jums sutikta laiko. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, jog pritariu šiai sveikatos direktyvai, tačiau esu šiek tiek ir susirūpinusi, kadangi iš tikrųjų padėtis paaiškės detalėse. Ši direktyva neįsigalios 30 mėnesių. Per tą laiką piliečiai galės kirsti sienas tam, kad gautų sveikatos paslaugos kitoje valstybėje narėje ir jiems už tai galės būti kompensuojama, būtent už tas paslaugas, kurias gaus. Taigi nebejokime, kad jau ir šiandien yra piliečių keliaujančių į kitą valstybę, kad gautų sveikatos priežiūros paslaugos. Tai yra svarbu tiems, kurie nori detalių susijusių su šia sudėtinga direktyva. Aš Praleidau šiek tiek laiko rašydama klausimus ir atsakymus, kurie yra prieinami mano svetainėje ir skatinu tuos piliečius, kurie stebi šią sesiją internete ir kitur pasižiūrėti į tai. Ir taip pat gali užduoti klausimus. Mums reikia skleisti žinę apie šį labai teigiamą žingsnį siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas tarp valstybių visiems. Dėkoju, ponas Kolanapski, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Europos žmonės tampa vis judesni, mes dirbame, keliaujame ir gauname sveikatos priežiūros paslaugas ne tik savo valstybėse. Žmonės turėtų turėti teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, kuomet tai yra įmanoma kitose valstybėse. Žinoma, mes turime užtikrinti tinkamus instrumentus, kurie užkirstų kelią medicininiam turizmui. Tačiau mes turime įgalinti tuos pacientus, kuriems iš tikrųjų reikia medicininio gydimo užsienyje, kad jie tai ir gautų. Ypač čia turiu omenyje tuos žmonės, kurie e, serga tam tikromis lygomis, kurias būtina gydyti tam tikrose centruose, kurios yra labai retos lygos žemynė. Mes taip pat turime kišti į tam tikrą medicinos politiką ir sukurti medicinos sistemas nacionalinėse valstybėse narėse. E, tačiau tai yra ir pačių valstybių narių kompetencija. Ši direktyva kaip tik už tai ir pasisako ir dėl to aš balsavau už ją. Dėkoju. Arvoisa rouva puhemies, oli korkea aika luoda. Pane pirmininkė, tikrai teisinga dabar kurti europinės priemonės siekiant užtikrinti saugumą mūsų pilietėms ir piliečiams. Gerai, kad rengiama direktyva direktyvą ir kad šios nuostatos neįtraukiamos į paslaugų direktyvą. Pasirengimo laikotarpį mes pastebėjome, kad esama didelių trūkumų pačioje paslaugų direktyvoje. Kalbant apie pacientų teisės, šis tekstas parodo, kad valstybės narės dabar įsipareigoja nacionaliniu lygmeniu uh, suteikti pacientams teisę keliauti, kad jiems nereikėtų laukti sveikatos priežiūros paslaugų savo šalyje. Taip pat reikia stengtis, kad sveikatos priežiūros priežiū, paslaugų kainos nebūtų labai aukštos. Gali atsitikti taip, kad sveikatos gerovę bus spekuliuojama, siekiant e, didesnių galimybių pasipelnyti. E, piliečiams ir pilietėms reikia užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros e, paslaugų teikimą, taip pat reikia, kad tinkamai būtų teikiamos šios paslaugos. Pone Harkin. Dėkoju, aš sutinku, pritariu tam sutarimui, kurį mes priemėme šiandien. Tačiau manyčiau, jog pacientai turėtų keliauti per sienas ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas proporcingai. Kai kurie jau sakėte šiandien, jog pavyzdžiui piliečiai, netgi iš mano valstybės, iš pietų Anglijos, e, metė iššūkį šiai sistemai ir man atrodo, jog šiandien iš tikrųjų, ką mes mėginome padaryti ir ką mes padarėme, kartu su taryba siekime užtikrinti, kad piliečių teisės būtų užtikrintos ir kad jos būtų susijėtos su teisės aktais. Būtent šis parlamentas ir turėtų tai užtikrinti. Žinoma, yra tam tikrų sričių, kurios dar kelia abejonių, pavyzdžiui, abipusius valstybių narių e, išrašomų receptų pripažinimas. Tai yra susijęs ne tik su sveikatos priežiūra, tačiau taip pat ir po gydiminė priežiūra. Mes turime galutinai išspręsti šios dalykus. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, jog dabartinėje finansinėje krizėje piliečiai klausia, ką jūs veikiate, ar jūs dirbate piliečiams. Tai yra atviras klausimas. Ir šiandien mes tikrai uh, e, užtikrinti galime pasakyti, kad Europa veikia. Dėkuoju, ponė Barton. Um, Ponas Barton, ačiū pirmininkė, aš balsavau už šią priemonę dėl pilie, piliečių pacientų teisių, kadangi tai panaikins didžiulę naštą Britanijos mokesčių mokėtojams. Sveikatos priežiūros sistema jau dabar yra suvokiama kaip tarptautinė sveikatos priežiūros sistema ir ji kainuoja šimtus milijardų e, svarų kasmet. Našta daugiausia krenta mano apygardai Londone. Dabar nacionalinė sveikatos priežiūros sistema taps atviresnė ir ES piliečiai ją galės pasinaudoti, nemokėję ne cento į Britanijos mokesčių sistemą. Ir iš tikrųjų yra teisinga, kad užsienio pilietis Britanijoje gautų būtinąją sveikatos pagalbą, kuomet tai yra būtina. Tačiau joks užsienio pilietis neturėtų būti įleidžiamas į Britaniją jei iš pradžių jie neturės įsigiję tinkamo kelionės ir sveikatos draudimo. Tokia priemonė būtų neteisinga, kuomet Britanija kol kas dar yra ES narė. Yra dar viena priežastis, e, kodėl aš neturėčiau naudotis tokiamis, e, tokia priemonė. Dėkuoju, ponas Tekla. Arvoisa puhemies, pidän erittäin. Gerbiama pirmininkė, aš e, manau, kad e, Tai labai svarbus etapas, kuriame pasiektas kompromisas tarp parlamento ir komisijos. Pagaliau mes galime veikti visoje ES tarp valstybinių lygmenių. Daugelie valstybių narių laukimo eilės sutrumpės. Svarbu, kad bus užtikrinta, jog pacientų teisės ir interesai bus užtikrinti. Aišku, mes turime garantuoti saugumą. Saugumas turi tapti svarbiausių prioritetų. Turime garantuoti, kad visose valstybėse narėse būtų taikomi panašus e, nacionaliniai standartai. Aš noriu padėkoti poniai Grostet už nuveiktą darbą. Tikiuosi, kad e, šis teisės aktas suteiks daugiau saugumo europinių lygmenių ir pacientai galės greičiau pasveikti. Ačiū. Ich glaube, es ist wichtig. Ponas Riubigas. Manau labai svarbu, kad nacionalinės mokesčių sistemos e, veiktų ne prieš vidaus rinkos taisyklės. Reikia akcentuoti lygų pacientų traktavimą. Vengrijoje e, buvo nustatytas padidintas apmokestinimas e, Taip pat e, stipriai paliesti nevienodo apmokestinimo yra ir energetikos sektoriai. Aš tikiuosi, kad tai neįvyks um, sveikatos priežiūros paslaugų srityje. Noriu paprašyti pono Orbano nepažeisti vidaus rinkos taisyklių. Ačiū. Much, uh, Ačiū labai, ponia pirmininkė. E, su naujaisiais metais, džiugu, kad jūs vėl pirmininkaujate. Mes visi tikime, kad bendroji rinka gali veikti ir mano apygarda, apygardos gyventojai dažnai sako, kad e, jei negaunu tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų savo um, vietovėje, tai galiu keliauti po visą Europos Sąjungą. Štai kodėl visi kiti e, sveikina šį teisės aktą, suteikianti galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugos kitose valstybėse narėse. Pacientai e, galės pagal šią e, direktyvą keliauti į kitą valstybę narę, tai sudarys tam tikrą spaudimą, tačiau ir spaudimą pačiai valstybei nariai pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas. Reikia užtikrinti, kad procedūros būtų supaprastintos pagal kurias e, valstybės narės, iš kurių pacientai iškeliauja, gali paprasčiau kompensuoti sveikatos priežiūro paslaugų kainas. Ačiū. Um, Dabar perėsime prie miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos medieną teisės aktų ponas Higgins. Uktaron. Ačiū. Aš balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos tarp ES Kamerūno ir Kongo Respublikos E, dėl miškų teisės ir prekybos iš tų valstybių. Labai svarbu tropinius miškus išlaikyti, kad išsaugotume mūsų ekosistemų balansą. Taip pat labai svarbu apsaugoti vietos gyventojus gyvenančius iš miškų. E, tie žmonės e, yra labai susirūpinę dėl jų aplinkos išnaudojimo ir miškų kirtimo stambioms bendrovėms. Miškų naikinimas e, greuna jų gyvenimus Ir aš e, teikiau pakeitimą, kuriame sakoma, kad miškai ir miškų pramonė turėtų priklausyti valstybėms ir e, jie turėtų būti demokratiškai kontroliuojami darbuotojų ir vietos gyventojų gyvenančių miskuose. Toliau Martin pranešimas. Pone Mismit. Tak, formand. Frihandel er reelt set. Ačiū, ponė pirmininkė Laisva priekyba yra vienintelis kelias į gerovę. Todėl mes galėtume sakyti, kad ES vidaus rinkoje tai yra reikalinga. E, Šis iniciatyva yra vienintelė, kurią mes turėtume parengti. Mes kalbame apie stambius regionus ir apie tai, kaip jie elgesi, e, sudarant tokius e, susitarimus. Čia mes akivaizdžiai matome, kad visi viskas pasaulyje juda sparčiau. Sudaromi labai dideli bendradarbiavimo susidarimai su Azija, Merkosiūr valstybėmis ir panašiai. Ir vienintelis regionas, kuris atsilieka e, ir tarsi šlubuoja, yra Europos Sąjunga. Laisvosios priekybos iniciatyva e, su Gvinėja turbūt yra patraukliausias rezultatas, kurio mes tikėjomės iš daugelio metų dėrybų kaip atrodo padėtis su Kinija, Indija ir JAV. Jos užima mūsų darbo vietą ir tai mus, jos mus nuvilia tam prasme. Ponas Kamal. Is, much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tiesa ta, kad E, turtingiausios valstybės yra laisviausios ir laisviausios visuomenės yra turtingiausios. Čia mes turime pripažinti e, labai svarbų laisvos priekybos vaidmenį. Deja, kai kalbam apie tarptautinės daugia šalės darybas dėl laisvosios priekybos, PPO Dohos raundas yra užstrigęs. Dėl tos priežasties dabar ES eina Junktinių Amerikos valstybių ir kitų valstybių e, pėdomis ir e, pasirašo daugiau dvišalių susitarimų. Mes negalime e, prekiauti su neturtingų valstybių žmonėmis, nepripažindami pereinamojo laikotarpio problemos, su kuriomis jie susiduria. Mes turėtume uh, permesti vart, dėmesį iš vart, nuo vartotojų interesų prie, uh, atsiprašau, nuo gamintojų interesų prie vartotojų interesų. Vartotojai turi turėti galimybę gauti prekes ir paslaugas, kurias mes turime vakaruose. Ir tą galime padaryti, sukurdami daugiau laisvos priekybos ir suteikdami daugiau galių e, vartotojams rinktis. Gyva. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono. Oh. Ilgą laiką ramiojo vandenino regionas buvo ES plėtros iniciatyvų pelenė. Ir man dabar labai malonu pripažinti, kad Fidži ir Papua Naujusios Gvinėjos iniciatyvos dėl ekonominės partnerystės sukūrimo ne tik mums padės laisviau prekiauti su jais, bet ir palengvins e, regiono valstybių tarpusavio priekybą. Iš to susitarimo e, išplaukia vienas didžiausių pranašumų. E, kilmės, žvejybos kilmės taisyklės leis ramiojo vandenino regiono gyventojams gauti papildomos verstės iš žvejybos. Kai kurios konkrečios valstybės importuoja žuvį, ir e, ne visuomet e, tas žuvis e, perdirba taip, kaip reikėtų ir nesukuria papildomos vertės eksportuodamos tuos perdirbtus produktus į ES. O būtent tai yra kelias į priekį ir kelias sumažinti skurdą. Dabar pereiname prie tarptautinio įvaikinimo ES ir pirmasis pasisakys, pirmoji pasisakys ponia Materė, prašom. Presidente, oggi ho espresso il mio voto a favore dell'interrogazione. Ačiū, ponė pirmininkė, aš balsavau už tarptautinį įvaikinimą ES. Tarptautinis įvaikinimas, manyčiau, yra pati geriausia galimybė suteikti nuolatinę šeimą tiems vaikams, kurie negali rasti tinkamos šeimos savo kilmės valstybėje. Bendradarbiavimas tarp kompetentingų institucijų valstybėse narėse dirbančių įvaikinimo rytyje yra pats geriausias būdas siekiant užtikrinti, kad įvaikinimas įvyks siekiant apginti vaiko teisės ir užtikrinti pagrindinės teisės. Taip pat siekiant užkirsti kelią priekybai vaikais mes turime užtikrinti atitinkamas tarptautinio įvaikinimo procedūras, kadangi labai dažnai tokios procedūros yra itin biurokratiškos ir tiesiog atgraso šeimas pradėti įvaikinimo procedūrą. Rumunija yra vienintelė valstybė ES, kur įstatymų yra draudžiamas tarptautinis įvaikinimas. Iki šiol yra apie 20 tūkstančių našlaičių mūsų šalyje, 40 tūkstančių yra vaikų prieglaudose ir 30 tūkstančių yra e, e, šeim, e, šeimose kurios juos prižiūri. Taigi mes turime užtikrinti, kad palikti vaikai turėtų būti apgyvendinami normaliuose šeimuose per tarptautinio įvaikinimo priemonę. Pona Pšeskova. Ačiū, pirmininkė. Aš pati negalėjau dalyvauti diskusijose vykusiuose pirmadienį dėl savo pačios vaikų, todėl norėčiau pasinaudoti šią galimybę išreikšdama savo visišką pritarimą šiai rezoliucijai. Tikiuosi, kad tolesni žingsniai nuves prie biurokratijos mažinimo tarptautinio įvaikinimo srityje ir taip pat patobulins stebėseną to, kas vyksta po to, kai įvyko įvaikinimas. Dėkuoju, ponia Maginės, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad daugelis šio parlamento narių galbūt nežino apie labai stiprų žodinį karą susijusi su šiuo įvaikinimo klausimu. Iš tikrųjų, manyčiau, jog tai yra visiškai nepriimtina. Jeigu mes siekiame gerinti vaiko teises ir koncentruojamės diskusijose, būtent tai ir daro Europos parlamentas, priimdamas tokią rezoliuciją, tuomet mes darome gerą dalyką visiems vaikams, nesvarbu, kokioje valstybėje narėje jie būtų gimę. Man atrodo, yra svarbu nekonkretizuoti jokios konkrečios valstybės narės, tačiau pripažinti, kad mūsų pačių valstybėse narėse yra apleistų vaikų arba tokių vaikų, kuriais nesirūpinama tradicinėje šeimoje, kaip mes ją žinoma, ir kuriems reikia kitokių priežiūros formų. Žinome, kad yra tokių šeimų, kurios norėtų suteikti namus vaikams. Taigi mes turėtume pasižiūrėti į biurokratinės procedūras, tačiau nesumažinkime tikrinimo procedūros. Sakyčiau, jog tam tikrą prasme tie, kurie yra įvaikinami, e, paprasčiausiai yra per daug stebimi, palyginus su tais, kurie gimsta normalioje šeimoje. Dėkoju, prašom. Pane Ranzoli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galvoju apie tūkstančius porų, kurioms nepavyksta įsivaikinti vaiko. E, įsivaikinimas yra meilės išraiška ir vaikas priimamas į šeimą, priimamas tas vaikas, kuris e, neturi tėvų. Kiekvienas vaikas turi teisę gyventi šeimoje, turi teisę į naują gyvenimą. Turime padėti našlaičiams, kad jie galėtų gyventi laimingoje ateityje. Prieimus šią rezoliuciją turime siūsti labai aiškę žinę. Turime tai formuluoti savo politiką, kad ji padėtų sudėtingose situacijose, o sudėtingos procedūros neturėtų užkirsti kelio vaikams, turėtų turėti puikią ateitį. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. E, aš noriu pasveikinti šią rezoliuciją dėl tarptautinio įvaikinimo savo e, apygardoje. Aš pažįstu ne vieną šeimą, kuri susidūrė su panašiu, panašiamis problemomis. Ir dažnai labai ilgas kelias laukia norinčių įsivaikinti, daug metų prabėga Tai yra ilgas biurokratinis procesas ir mes, kaip parlamento nariai, turime stengtis, kad ši biurokratija sumažėtų. Tai turi būti visa apimantis procesas. Svarbiausia yra vaiko poreikiai ir saugumas. Daugeliu vaikų reikia padėti, reikia numatyti atitinkamus saugiklius, kad vaikai būtų apsaugoti, ypač pažeidžiami vaikai. Reikia suteikti vaikui mylinčius tėvus, tačiau daugelis mylinčių tėvų tiesiog nuleidžia rankas ir e, vaikai nepatenka į šeimas. Ačiū, pona Muskardinė. Pone pirmininkė, jau daugelį metų Europoje susidurėme su tarptautinio įvaikinimo problema. Šiandien pagaliau prieimėme rezoliuciją ir dabar pagaliau bus sureguliuota gan sudėtinga situacija. Tartautinis įvaikinimas tapo sudėtingesniu nuo tada, kai prie ES prisijungė daugiau valstybių narių. tų kenčiančių vaikų gyvenimas įvairiose valstybėse narėse nes ne, nesupaprastėjo, nepalengvėjo. Tuo tarpu yra daug šeimų, kurios nori įvaikinti šeim, vaikus, tačiau vis pasitaiko prekybos vaikais atveju. Turime stengtis, e, kad įvaikinimo procedūros tarptautiniu lygmeniu būtų pagreitinti tos, kad tikrai būtų įgyvendintas europinis įvaikinimas teikiantis ateitį vaikams. Pane Holin. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už puikų pirmininkavimą. Kalbame apie labai svarbų klausimą. Tartautinis įvaikinimas yra labai svarbi tema. Aš labai pritariu šiai rezoliucijai kurioje, kaip ir kitose rezoliucijose, kalbama daug protingų dalykų, kalbama protingai žodžiais. Aš e, daug sukaupiau patirties savo apygardo ir noriu pasakyti, kad svarbu ne tik priimti rezoliuciją, mes turime uždegti šviesą to, toje tamsoje, supaprastindami įvaikinimo procedūras ir užtikrindami mūsų piliečiams tam tikras teisės. Norėčiau, kad tie geri žodžiai būtų įgyvendinti, kad biurokratijos neliktų, nes jei to nepadarysime, tai tuomet įvaikinimo procedūros bus dar sudėtingesnės. Ačiū, ponas Takula. Arvoisa puhemies, myös osaltani haluan lausua. Pone pirmininkė, aš e, taip pat norėčiau paremti šį tekstą. Kai kuriais atvejais e, susidūriau ir pats su panašiomis problemomis. Biurokratija tiesiog lesti ir daugeliu atveju įvairias procedūras galime pagreitinti, turėtume siekti daugiau skaidrumo. O svarbiausia tai, kad mūsų elgesys būtų pagristas etiškais principais, užkertant kelią prekybai žmonėmis. Turime nepamiršti, kad vaikas nėra priemonė vaikas įvaikinimo keliu gali rasti mylinčią šeimą, kurioje jis traktuojamas kaip svarbus individas. Turime suteikti daugiau teisių ir tėvui, ir motinai. Turime neprarasti to bendro požiūrio. Ne visada daug kas yra paprasta, esama kultūrinių skirtumų, kurie paremti ir mūsų skirtingais DNR, tačiau svarbiausia rasti namus vaikui, kuris galėtų aukti subalansuotoje aplinkoje. Toliau susitarimas tarp ES ir Serbijos, pirmiausia, Mišsmit. Er- Ačiū, ponė pirmininkė. Serbija yra ta valstybė, kuri per pastaruosius 2000 metų labiausiai nukentėjo. Pirmiausia, nuo turkų, paskui nuo keletos e, skirtingų kitų valstybių. Ir dabar mes turime galimybę atitaisyti istorinę neteisybę. Mes galime pakviesti Serbiją į šviesesnę ateitį. E, NATO operacijos ir ES kartais net barbariškus veiksmus iššaukusi parama Kosovo e, laisvės siekiant uh, atrodė labai subjektyvi. O dabar mes kalbame apie tam tikrą tarsi santokos sudarimą. Tai būtų reikalinga ir mano partija tokį sustarimą remtų. Mikolasik. Ačiū, ponas Mikolasik. Ačiū, ponė pirmininkė. Stabilizacijos ir asociacijos sutartis tarp ES ir Serbijos sukurs pagrindą labai artimiems ryšiams pagristiems e, abipusiškumu ir bendrais interesais. Aš taip pat pridurčiau, kad tai leis labiau stabilizuoti Serbiją ir visą Balkanų regioną. Tai unikali galimybė pakeisti valstybę ir e, leisti joje sukurti daugiau ekonominio klėstėjimo ir e, modernizmo. E, Aš manau, kad Serbija turėtų ir toliau stengtis gerinti savo demokratijos lygį, teisinės viršenybės galimybės. Tam reikia reformuoti teismus ir valstybės administraciją. Visur turi būti taikomi teisingumo principai ir visa teisingumo sistema turi būti patobulinta. Pagrindinė e, tolesnės Serbijos integracijos į ES sąlyga yra žmogaus teisų problemų išsprendimas ir glaudesnis bendradarbiavimas e, su Hagos tribunolu. Kalinovskis. Mr. Kalinowski. Ponas Kalinowskis. Ja wstaję się do następnej, do następnego raportu. Tiesą sakant, aš norėjau kalbėti apie kitą dokumentą, ponė pirmininkė. Right? Ar tikrai? Dėl Matijas pranešimo aš norėjau pasakyti. Atkreipsim tai dėmesį ir dabar perinu prie Vuno Haneno. Ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju e, jūsų sekretoriatui ir vertėjams, kurie tokie kantrus per šią nepaprastai ilgą sesiją. Kai reikia rinktis tarp demokratijos ir supranacionalizmo, ES beveik visuomet pasirenka supranacionalizmą. Ir niekur to nematome aiškiau, kaip jos politikoje Vakarų Balkanuose. Mes bandome išlaikyti visas įmanomas protekcijos priemonės Bosnijoje, Serbijoje ir turbūt Makedonijoje dėl vieno vienintelio tikslo - tam, kad užkirstume kelią etnografinių sienų susiformavimui taip, kaip nori vietos gyventojai. Būtų labai sunku sukurti funkcionuojantę demokratiją, jeigu žmonės nejaučia tam tikro solidarumo ir nenori priimti vyriausybės. Jeigu norime, kad vyriausybė tarnautų žmonėms, reikia, kad žmonės pripažintų tą vyriausybę, kad žmonės galėtų sustapatinti su tą vyriausybę, būtų jai lojalūs. Kitaip tariant, demokratijai reikia demos. Tai yra to e, dalyko, kuris reikalauja e, įvardžio mes naudojimas. Mes e, turime suprasti, kad negalime sukurti dirbtinių sienų. Viskas turi būti orientuota į nacionalinį apsisprendimą. Jeigu mes kalbėsime apie demokratijos demos, tai e, užkirsime kelią kratos įsivyravimui. Ponas Dieva. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėtojas vėl neįsijungęs mikrofono. I do, yes. Uh, this is very good. Pone pirmininkė, labai gera žinia, iš tiesų. Prisiminkime, kiek Serbija jau nuėjo pirmin, įtvirtindama teisės viršenybę, tarptautinės teisės principus. Prisiminkime, kokia Serbija buvo prieš 20 metų ir pagalvokime, kokia ji yra dabar. Pamatysime, kad ta šalis nusipelno e, komplimentų ir pagirų. Serbijos administraciją turime pagirti už tuos žingsnius, kurių buvo imtasi pereinamojo laikotarpiu įtvirtinant teisės viršenybę. Pagalvokime apie tai, kaip buvo sutvarkyti santykiai su Kosovu. Dabar teisės viršenybė yra dominuojantis reiškinys. Lygiai tą patį galime pasakyti apie santykius su tarptautiniu teisingumo teismu. Teismų reformos yra pagrystos tarptautinėmis procedūromis ir tarptautinė praktika. Net nepriklausoma valstybės tarnyba, kuriama Serbijoje, yra itin kokybiška ir tikimasi, kad ji dirbs labai kompetitingai. Kopenhagos kriterijai yra tenkinami Taigi visais skirtingais aspektais valstybė, išgyvenusi labai sudėtingą karą, sugebėjo e, sukurti valstybę, kuri, e, su sistema, kuri leidžia valstybei būti patikima ES partnerė. Ačiū. Toliau Kacin pranešimas ir ponas Bileris nori pasakyti. Mam jeszcze oświadczenie w sprawie Serbii, jeżeli mogę. Dziękuję. Taip, Mano pranešimas yra apie pranešimą dėl Serbijos. Susitarimas tarp ES ir Serbijos yra riboženklis e, šios šalies kelyje e, integracijos į ES link. Aš pritariu susitarimui ir kviečiu valstybės narės ratifikuoti jį kaip galima greičiau. Serbijos integracija ES reikš bendradarbiavimą e, su buvusia Jugoslavijos Respublika ir tai reikš taip pat dialogą Kosovo klausimu. Serbija turi kovoti su diskriminacija e, Romų mažumos atžvilgių. Man labai malonu matyti paramą kurios susilaukė demokratija ir taip pat parama žmogaus teisėms tokie, toje šalyje. Taip pat socialinis ir ekonominis progresas yra labai matomas. Ponas Mastela, prašom. Prezidente, ho votato a favore di questa relazione. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi manau, kad E, komunikatas e, dėl Alzheimerio lygos yra labai svarbus. Aš turiu tokios patirties, kadangi mano tėvas ir močiutė kentėjo nuo Alzheimerio lygos. Nežinau, ar čia yra kažkoks genetinis paveldinamumas, tačiau mes turėtume turėti tam tikrą Europos politiką, kurią galėtume saugoti tokius piliečius. Mes turėtume kovoti su šia lygos forma ir padaryti, kas yra įmanoma Europoje, tam, kad galėtume panaikinti atotrukį tarp tokių pacientų teisės gauti gydymą. Mes turėtume pagerinti diagnozės nustatymą, gyvenimo sąlygas, taip pat didinti žinias apie šią lygą ir atlikti mokslinius tyrimus šioje srityje. Mes turime mėginti dalintis gerąją praktiką tarp valstybių narių. Mes taip pat norėtume, kad būtų geresnis koordinavimas tarp valstybių narių, kad mes e, elgtumės solidariau gydant tam tikras lygas, ypač tokią lygą kaip Alzheimeris. Ir turėtume remti tokius žmonės, kurie prižiūri tokius pacientus, ar tai būtų profesionalai, ar šeimos nariai. Žinoma, mes ėmėmės kai kurių žingsnių Europoje, tačiau priemonės veiks tik tuomet, jeigu e, tokia politika gaus prioritetą taip pat ir nacionalinėse politikose. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą ir man labai malonu, kad jis buvo patvirtintas. Turėčiau pasakyti, kad dalyvavau diskusijose, visose diskusijose parlamente, tačiau neturėjau progos pasisakyti, taigi dabar naudojusi šią minutę, kad galėčiau pareikšti kai kuriuos dalykus. Pats svarbiausias dalykas yra tai, jog mums reikia atlikti mokslinius tyrimus tam, kad nustatytume šios lygos priežastį. kad sužinotume, kokį vaidmenį vaidina įvairūs veiksniai, tokie kaip genetiniai veiksniai, susirgant žmogui šią ligą. Kodėl daugiau moterų negu vyrų serga šią ligą, tai yra daugiau negu svarbus klausimai. Mes turėtume atsakyti šios klausimus, o šiuo metu to negalime padaryti net likę mokslinių tyrimų. Mes turime tai padaryti tam, kad galėtume gydyti šią lygą. Taigi reikia atsakymų šios klausimus. Ačiū, ponas Kalinauskis, prašom. Przewodnicząca, Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Alzheimeris yra vienas iš sutrikimų, kurių pagydyti neįmanoma. Ir kadangi mūsų visuomenė sensta, vis daugiau žmonių kenčia nuo šios lygos. Ir ateityje susidursime su sunkiomis pasiekmėmis. Demencija taip pat paliečia uh, e, Alzheimeriu sergančius žmonės, tačiau ji paliečia ir besirūpinančius Alzheimeriu sergančiai žmonėmis. Turime surasti uh, problemų kilmę, turime padėti žmonėms. Valstybės narės e, turi sukurti planus, kuriais remiantis būtų galima padėti tiek sergantiems Alzheimeriu, tiek e, šios žmonės prižiūrintiems. Pas. Dabar perėsime prie astmos inhalatorių. You, had... Ponas Igins. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėjau pasisakyti dėl Alzheimerio lygos, jei jūs neprieštarausite. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad šis pranešimas. Šiame pranešime kalbame apie svarbius iššūkius, kalbame apie diagnozę, gydimą e, ir priežiūrą. Svarbiausios e, mus kankinančios lygos tai yra Alzheimeris ir vėžys. Pirmiausia, svarbu laiku diagnozuoti vėžį, e, imtis prevencinių žingsnių ir tinkamai gydyti. 1906 metais Alzheimeris buvo nustatytas kaip ypatinga demencijos forma ir iki dabar mes nežinome priežasties, nežinome kaip gydyti šią ligą. Taigi susidurėme su dideliais iššūkiais. Kaip reikėtų tinkamiau diagnozuoti, kad būtų imtasi prevencinių žingsnių ir kaip reikėtų tinkamiau gydyti šią lygą? Štai kokios mūsų užduotis. Pone Higgins, jūs nenorėjote pasisakyti dėl asmos inhaliatorių, taip? Ačiū. Pone Macera ir pone Muskardini e, norėjo pasisakyti, tačiau išėjo iš salės, taigi pereisime prie Haičio situacijos, ponas Kamar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad tiems, tie, kurie lankėsi Haityje ir pamatė, kaip jis sunaikintas, supranta, E, kokia sudėtinga situacija ten. Sutarimo esama. Jūs visiškai e, teisi. Nevyriausybinės organizacijos turi dirbti kartu, reikia teikti pastogę, e, maistą nukentėjusiems žmonėms. Kokia situacija praėjus metams? Pažvelkime, apie kokias problemas kalbama šioje rezoliucijoje kalbama apie tai, kad e, žmonės neturi tinkamo įrengimo. Reikia naujai nustatyti žemės nuosavybės teisės. Taip pat e, e, komisija skatinama imtis tam tikrų žingsnių sprendžiant šias problemas. Tačiau vieno dalyko čia nėra, tai privataus sektoriaus vaidmens. Norint tokias problemas spręsti ilgalaikėje Mm, perspektyvoje. Reikia remtis ne tik nevyriausybinių organizacijų vaidmeniu trumpalaikėje perspektyvoje, tačiau ir privačiojo sektoriaus vaidmeniu. Panas Dieva. Ačiū, ponė pirmininkė. 5 procentai grįvėsių Haityje buvo sutvarkyti praėjus vieneriems metams. Milijonai žmonių prarado viltį, 230 tūkstančių mirė, žuvo, E, daugybė yra sužeistų. E, labai nedidelė dalis tik tai sugebėjo grįžti namo, apsigyventi savo namuose. Kodėl tik 5000 griuvėsių sutvarkyti? Įvykus žemės drebėjimui, daugybė misijų vyksta ten ir sako, kad reikia reformų. Bet kas gali surinkti tuos griuvėsius? Ar gali e, jungtinės tautos su kastuvėliais, ar Europos komisija su kibirais nuvažiuoti? Tai gali padaryti tik tai rimta techniką, o rimtą techniką turi tik kariuomenė, oro pajėgos, jūrų pajėgos ir ir sausumos kariuomenė. O kas atsitiko? Ta kariuomenė ten nuėjo, bet jie e, tada susilaukė kairiųjų visame pasaulyje balsų, kad reikia jiems eiti lauk iš Haičio. Ar taip atsitiko? Taip atsitiko. Ir dabar, praėjus vieneriems metams, Haitis tebėra toks, koks buvo. Tai yra politiškai pritrenkiantis faktas ir atsakomybė už šią situaciją yra niekieno neapsimta, niekas nesijaučia kaltas dėl tos katastrofos susidariusios. Ir aš galiu dabar mesti tą atsakomybės skaudulį į kairiųjų pusę šiame parlamente. Dabar pereiname prie laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje. Ponas Takula. Kiitoksia, puhemies. Tähän... Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbant apie padėtį Haityje, noriu tarti keletą žodžių dar šią temą. Svarbu nustatyti ir pripažinti, kad buvo koordinavimo veiksmų trūkumų. Buvo galima pagreitinti kai kurios procesus, kaip apie tai kalbėjo kolega Dėva. Ir e, dėl šios e, sudėtingos padėties atsakingi ir politikai. Neturėtume toliau e, taip elgtis. Reikėtų daug greičiau sureaguoti nei praėjusiais metais. Turime teikti tikslingą pagalbą. Vertinant visą situaciją iš piliečių perspektyvos, reikia pasakyti, kad nelabai daug kas buvo nuveikta. Daug organizacijų stengiasi žmonėms padėti jų kasdieninėme gyvenime. Ir aišku, turime įvertinti šių organizacijų darbą, jas reikėtų remti. Tačiau taip pat reikalingas geriau koordinuotas ES atsakas. Toliau periname prie Lietuvos klausimo. Vandalinas pirmiausia. Voorzitter. <clears throat> Pone pirmininkė, Lietuva yra suvereni valstybė narė. Jos parlamentas ir visa valstybė svarsto naujus pasiūlymus dėl lytinės orientacijos. Diskusijos vyksta žiniasklaidoje ir visuomenėje bendrai demokratija funkcionuoja visapusiškai. Du kartus e, prezidentė e, atmetė tokį teisės aktą, dabar prasidėjo diskusija ir neaišku, kokią kryptimį ji pasisuks. Europos parlamentas e, tapo viena pirmųjų institucijų bandančių e, parodyti moralinę kryptį. Europos parlamentas pasirinko aiškę poziciją dar prieš pateikiant tą teisės aktą. Europos parlamento didieji maldininkai e, visomis jėgomis metėsi pulti Lietuvą, nežinodami, koks bus tas teisės aktas. Ponas Mikolašikas. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Teisė priimti valstybės vidaus teisinės priemonės priklauso nuo pačios valstybės. Ir mes negalime sutrukdyti suvereniai valstybei kaip Lietuva tokia teisė naudotis. Ji tokią teisę turi ir ES kontekste būtina mums visiems prisiminti, kad lytinius orientacijos klausimas yra valstybės narės šeimos teisės dalis. ES neturi teisės tuos klausimus spręsti. Šeimos apsauga, vaikų auginimas ir jų uh, E, ugdymas ateičiai negali būti vykdomi diskriminaciniu pagrindu. Vaikus būtina apsaugoti nuo kenksmingos išornės informacijos. Ir Europos parlamentas neseniai sutiko, kad objektyvios informacijos E, keitimasis objektyvę informaciją gali turėti neigiamos įtakos vaiko raidai. Vaikai turi teisę būti apsaugoti nuo kenksmingos informacijos jų pačių labui ir jų ugdymo labui. Landsbergis. Madam President, thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Štai mano pastabos dėl rezoliucijos, kuria Lietuva smerkiama dėl nieko. Primtasis dokumentas E, parodo svarbiausią nuomonę. Ir aš norėčiau pasiūlyti klausimų e, pakeitimą žodžiu. Jis būtų toks, kadangi Europos parlamento įsikišimas į nacionalinio parlamento procedūras ir ankstyvajame e, teisės akto prieimimo etape prieštarauja pagrindiniam suverenumo ir subsidiarumo suteikiamo valstybėms narėms principui. Todėl tai kompromituoja Europos parlamentą, kuris e, tarsi atrodo e, panašus į ankstesnės sovietinės praktikos e, darbo metodikas. Tokios rezoliucijos pretekstas yra tik vienas e, parengtas pakeitimas, kurį sukūrė tik vienas nacionalinio parto narys. Aš noriu pabrėžti, kad tai yra tik vienas e, pakeitimo projektas. Nepaisant to, e, toks Europos parlamento priimtas dokumentas buvo pateikiamas daugiskaita. Net šešis, šešis kartus buvo paminėta, kad tarsi tokių uh, pakeitimų yra daug, o ne vienas. E, šios rezoliucijos e, pavadinimas irgi yra absurdiškas. Ten kalbama apie pažeidimus. Ten nėra jokio pažeidimo, tai yra tik vieno parlamentaro pasiūlymas. Parlamento negalima kaltinti dėl sprendimo, kuris kažką pažeidžia. Šis dokumentas atspindi labai prastos kokybės įstatymų renkimo darbą Europos parlamente, nekalbant apie atsakomybės toką. Mes parengėme dokumentą ir jį teikėme balsavimui, prašy, kalbėdami apie tolesnį išmintingą bendradarbiavimą. Aš balsavau prieš. Ačiū paskutinės kalbėtojas, ponas Hanan, o paskui jau turėsime teisę pietauti. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau dešimtmečiais ES valstybės narės daro didelę pažangą siekiant užtikrinti e, lygybės prieš įstatymą užtikrinimą bei saviraiškos laisvę. Man atrodo, mes darome tinkamus žingsnius lygybės klausimų, valstybės narėse taip pat ir seksualinės orientacijos klausimų. Ir ponas Landsbergis, ką tik mums priminė, taip pat ir ponas Vandalinas anksčiau priminė, jog tai yra tik pasiūlymas, tai nėra teisinis sprendimas teisėkūrinis sprendimas. Kaip prisimenate, mes ir patys diskutavome apie tai Britanijoje. Mes diskutavome e, anksčiau. Aš ir pats savo partijoje pasisukau prieš tai. Apie tai kalbėjo 27 mm, straipsnis. Ir jeigu mes tam pritarėme ar nepritarėme, tuomet suteikėme labai svarbų įrankį valstybei. Tačiau reikalas tas, kad aš nesu Lietuvos teisės Lietuvos įstatymų leidėjas. Aš neturiu kištis į eutanazijos įstatymus Niderlanduose ar kitose valstybėse. Tai yra jautrus klausimai piliečiams, kuriuos būtina atitinkamai nuspręsti per atitinkamus valstybinius įstatyminius svertus. Mes turime užtikrinti demokratiją ir parlamento viršenybę 27 valstybėse narėse. Dėkoju. Ačiū. Ir dabar posėdį baigiame iki 15 valandos. Dėkoju vertėjams už tai, kad pasiliko su mumis. Ačiū.